pareiškimas dėl paveldimo turto mokesčio klausimo sprendimo prieimus reglamentą dėl paveldėjimo. Norėčiau suteikti žodį komisarui Borg. Prašau, komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė komisija džiaugiasi, kad praėjusiais metais buvo patvirtintas reglamentas dėl paveldėjimo ir kad jis dabar tapo ES e teisino dalimi. Atskiri, atskiri e ES valstybių narių teisės aktai e, sukūrė tam tikros sumaišties ir neleido e, laisvai judėti piliečiams. Manau, kad e, reglamentas dėl paveldėjimo yra didžiulis pasiekimas, nes e, tokiu būdu supaprastinamos atitinkamos procedūros ir suteikiamas daugiau saugumo mūsų piliečiams. Šis teisės aktas yra vienas iš pavyzdžių, kaip ES stengiasi spręsti visas atsiradusias teisinės problemas ir kaip jinai stengiasi taupyti ES e piliečių pinigus. E, anksčiau mes turėjome skirtingas e, e, tai yra, kadangi egzistuoja skirtingos valstybių narių teisinės sistemos, tai dažnai iškyla atitinkamų klausimų. Ir tam, kad sumažėtų tų klausimų, komisija jau keletą metų inicijavo atitinkamus projektus, kurie padėtų piliečiams spręsti iškilusius klausimus. Ir pavyzdžiui, pavyzdžiui, testamentų registras buvo įsteigtas e, ir, pavyzdžiui, po žmogaus mirties dažnai kyla jo artimiesiems klausimų susijusių su paveldėjimu. Ir testamentų e, registras jau buvo žingsnis e, į priekį. E, taip pat pasikeitimas informacija taip pat yra vienas iš sėkmingų e, projektų. Ir e, iš tiesų čia piliečiams lengva suprasti šio, šio projekto esmę, kuomet informacija apie paveldėjimą yra re, registruojama ir ją yra keičiamasi tarp valstybių narių. Praėjusiais metais mes vieną milijoną eurų skiriame su notariatu susijusių klausimų sprendimu ir, bu, ir buvo netgi organizuojami mokymai notarams. E, Europos Sąjungoje. Taip pat mes rengiame e, paveldėjimo, Europos, Europinio paveldėjimo sertifikato formuliarą. Europos Sąjungos teisės sistema Pilietinių e, civilinių bylų tinklas taip pat padeda spręsti su paveldėjimu susijusius klausimus. Mes e, inicijavome studiją, kurioje mes norėjome e, pažiūrėti, kokia yra situacija su e, testamentų registru ir, su, ir, ir kaip. Ir, ir ko, kokia yra teisės, koks yra teisės aktų poreikis šioje srityje. E, reglamentas dėl paveldėjimo e, pagerins e, paveldėtojų e, situaciją, dėl to, kad valstybėse narėse yra renkami skirtingi paveldimo turto mokesčiai ir dažnai paveldėtojams lieka tik nedidelė turto dalis iš to paveldėto turto. Ir todėl, jeigu žmogus paveldi turtą keliose valstybėse narėse e, arba iš žmogaus, kuris gyveno keliose valstybėse narėse, jam gali netgi atsiras, e, iškilti tokia situacija, kai tuomet e, reikia mokėti mokesčius keliose valstybėse narėse dėl to paties turto. Pirmininkas prašo komisaro kalbėti lėčiau. Todėl yra labai svarbu, kad e, tarp, tarp valstybinių mastų paveldėtas turtas nebūtų apmokestinamas keliose valstybėse narėse. Tai yra, kad nebūtų mokama mokesčiai už tą patį turtą keliose valstybėse narėse. E, dėl ankstesnės situacijos paveldėtojai dažnai būdavo priversti parduoti paveldėtą turtą, kad galėtų susimokėti mokesčius. Ir kai kada netgi smulkusis verslas susidurdavo su problemomis po to, kaip pavyzdžiui mirdavo verslo savininkas. Ir e, atitinkamos kliūtis neleidžia europiečiams naudotis savo teisėmis visoje Europos e, Sąjungoje. E, diskriminaciniai e, mokesčiai e, taip pat gali būti e, dirbtinė kliūtis stabdanti investicijas ES atitinkamas verslo rušis, nes aukšti paveldimo turto mokesčiai gali e, įtakoti tai, kad verslininkai nuspręs mažiau investuoti į atitinkamas verslo e, rūšis arba netgi atsisakyti tarp valstybinių e, investicijų, nes e, jie, e, tie verslininkai, manytų, kad e, dėl didelių mokesčių jų investicijos neapsimoka. Dėl to 2011 m. gruodžio 11 d. komisija parengė rekomendaciją, kaip valstybės narės galėtų išvengti dvigubo apmokestinimo e, dėl paveldimo turto. Ir taip pat komisija parengė gairias valstybėms narėms, e, kuriuose jinai e, kalba apie tai, kaip būtų galima e, netaikyti diskriminacinio e, paveldimo turto mokesčio, e, e, kai turtas paveldimas keliose valstybėse narėse. Taip pat mes siekiame išvengti mokestinių kliūčių ES ir išvengti dvigubo to paties turto apmokestinimo. Todėl mes siekiame, kad paveldimo turto mokestis neturėtų būti aukštesnis už, už mokestį, kurį taikytų viena valstybė narė. E, rekomendacijoje mes taip pat kreipiamės į valstybės nares, e, taikant paveldimo turto mokestį, e, pagerinti bendradarbiavimą tarp mokestinių institucijų. E, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo. Komisija e, pateiks ataskaitą dėl situacijos valstybėse narėse, e, tai yra kaip valstybėms narėms sekasi e, išvengti dvigubo apmokestinimo dėl paveldėjimo turto ir šitą ataskaitą mes pateiksime kitais metais. Jeigu pamatysime, kad ir toliau egzistuoja su paveldimo turto mokesčių susijusios problemos, kaip paveldimas turtas keliose valstybėse narėse, tai tuomet komisija svarstys galimybę, ar, e, galimybę patvirtinti atitinkamą teisės aktą, kuris panaikintų atsiradusias mokestinės kliūtis. E, Ši, e, taip pat komisija ragina valstybės nares e, labiau bendradarbiauti tarpusavyje ir įgyvendinti komisijos rekomendacijas. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, ponė komisarė. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Cvivka panie przewodniczący szanowny panie komisarzu! gerbiamas komisarė, ponios ir ponai. Mes čia kalbame apie uh, reglamentą dėl paveldėjimo, kuomet yra paveldimas turtas tarp valstybinių lygių, tarp keliose valstybėse. Iš tiesų šios diskusijos jau yra didžiulis pasiekimas ir reglamentas yra didžiulis pasie, pasiekimas dėl to, kad jau ir anksčiau buvo poreikis spręsti atsiradusias problemas šioje srityje. Manau, kad nereikia kartoti, kokį kokią reikšmę turės šių problemų sprendimas piliečiams, e, piliečiams, kurie ir taip yra sudėtingoje situacijoje dėl to, kad jie e, praranda artimą žmogų, o dar jie susiduria su įvairiomis teisinėmis problemomis. Ir e, jie neturi teisės pasirinkti atitinkamą teisę Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, būtų svarbu, kad piliečiai žinotų šio reglamento nuostatas, nes tokiu būdu jie galėtų naudotis savo teisėmis. Taip pat reikėtų pridurti, kad e, kad paveldėjimo teisė yra labai sudėtinga e, teisės rytis, ji yra sudėtinga ir patiems teisininkams. Todėl e, mes turime ieškoti aiškesnių iškilusių problemų sprendimų, ypač kuomet kalbame apie e, tarptautinę paveldėjimo procedūrą. Taip pat e, turėtume ieškoti e, galimybių. E, kaip išvengti dvigubo ar, ar netgi keliagubo apmokestinimo. Nes e, dažnai e, šis klausimas nėra sprendžiamas, tačiau piliečiams tai yra akivaizdi finansinė problema, jau nekalbant apie tai, kad tai yra teisinė problema. Todėl džiaugiuosi, ponė komisarė, kad jūs stengiatės spręsti šią problemą e, ir jeigu Europos Sąjungos E, teisės aktai palengvins paveldėjimo procedūrą, tai tuomet piliečiai turėtų būti tiksliai informuoti, kaip jie e, galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Dėkoju, toliau ponas Berlingver. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, reglamentas dėl paveldėjimo, mano manimu, yra vienas geriausių dalykų, kuriuos sukūrė šis parlamentas. Atrodytų, jog tai yra labai nuobodi ir tolima tema, tačiau ji liečia piliečių kaip europiečių gyvenimus. 450 tūkstančių mirčių įvyksta per metus, dėl kurių šalis privalo tvarkyti tartutinius paveldėjimo klausimus ir kasmet yra pervedama keli milijardai eurų lėšų. Šeimos turi keliauti iš vienos valstybės į kitą. Ir šie klausimai dabar yra svarbus labai dideliam žmonių skaičiui. Taigi dabar mes turime apibrėžimą rodantį, kurie teisės aktai yra taikomi kuriais atvejais. Kodėlgi mes surengėme šią diskusiją šį vakarą ir kodėlgi pateikėme šiuos klausimus komisijos nariui, kuriuos jis atsakė. Na, jeigu mes nieko nedarysime dėl dvigubo apmokestinimo, tuomet teisės akto veiksmingumas, kurį priėmėme, bus labai smarkiai pažeistas. Tai yra panaši tema, kaip kad ir Stoholmo programa, apie kurią diskutavome tik prieš keletą minučių. Jeigu mes norime sukurti bendrą europinę erdvę, tuomet turime dirbti žingsnis po žingsnio, žingsnio siekti nustatyti, kuriuose vietose kyla kliučių, sunkumų, tam, kad teisės aktas, kurį priėmėme, taptų kasdienio gyvenimo dalimi. Taigi, Aš tikrai džiaugiuosi dėl to, kad šį dvigubo apmokestinimo rizika buvo panaikinta ir kad šis reglamentas e, numeris 650 2012 metų e, bus visiškai įgyvendintas. Tikiuosi, jog jis taps realybė ir kad turės prasmės žmonių kasdienėme gyvenime. E, paskutinis dalykas, kurį norėčiau pastebėti, yra Atsakymas poniai Cvievkai, Berlingeriui ir poniai Vikstrom iš Teisės reikalų komiteto. Na, žinote, mes nemėgstame viešumo, nemėgstame, kad laikraščiai rašytų apie mūsų darbą. Mes esame teisininkai, kurie dažnai dirbame šešėlyje. Ir kaip parlamentarai dažnai atrodome keistai, tačiau mes su didelė aistra rengėme šį reglamentą ir tikrai šiandien ši mūsų aistra yra patenkinta. Ačiū, ponė Berlingeri. Dabar ponė Vikstrom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, šios parlamento kadencijos metu daugelis iš mūsų dirbome labai sunkiai, kad galėtume patvirtinti reglamentą dėl paveldėjimo. Ir esu tikra, jog jis labai palengvins žmonių gyvenimą, kuomet kils įvairūs ginčiai. Tikrai džiaugiuosi girdėdama, girdėdama ponę komisarę, tai jog jūs laikotės tokios pozicijos, imatės reikalo iš esmės. Ir dabar klausimas kyla dėl to, kuri šalis taikys savo paveldėjimo, paveldėjimo turto mokesčio e, įstatymus, kuomet bus susiję keletas valstybių narių, kadangi kyla skirtingų dalykų, kuomet kyla, pavyzdžiui, mokesčiai nekilnojamiam turtui, kils įvairių klausimų. Ir žinoma, mokesčių atsakingos institucijos e, norės, kad būtų laikomasi jų nustatytų taisyklių. Tačiau būtų nerealu tikėtis, kad mūsų piliečiai pripažins dvigubą apmokestinimą, kuomet paveldėjimas apims daugiau negu kad vieną valstybę narę. Turime turėti aiškę ir paprastą teisinę sistemą tam, kad žmonės žinotų, kurios taisyklės bus taikomos kuriuo metu, tam, kad jie nebūtų apmokestinami du kartus. Taigi turiu klausimą komisijos nariui kokių iniciatyvų imsitės, kad būtų sprendžiamas šis labai svarbus klausimas, kadangi dabar būtent yra tas momentas, kada mes turime padėti valstybėms narėms, joms dirbant ir siekiant rasti bendrus sprendimus į šias problemas tam, kad mūsų piliečiai turėtų didesnį aiškumą šiais klausimais. Norėčiau padėkoti Jums iš, iš anksto už atsakymą. Ačiū. Dėkuoju toliau kolega Bodu. Thank you. Dėkuoju Pastraisiais metais žmonių judėjimas ES sukūrė nemažai ir problemų. Pavyzdžiui, e, problemos susijusios su e, tarptautiniu mastu e, likusiu paveldėjimu. Ir ateinančiais metais tai dar gali paspartėti. Mes matome, kad yra problemų, kyla konfliktų tarp taikomų teisės aktų. Uh, Mes turime dirbti, kad užtikrintume teisinį saugumą visiems Europos piliečiams. E, paveldėjimo reglamentas išlaiko principą, kad vienas įstatymas būtų taikomas paveldėjimui e, ir jis būtų pagrystas e, paveldėtojo įprastinė gyvenamąją vietą. Šis reglamentas ne susijęs su mokesčiu, aš manau, kad vieno įstatymo taikymas turtui bus gera proga planuoti mokesčius, kuriuos turi žmogus susimokėti. E, aš e, dabar laukiu nekantriai 14 metų, kad pamatys, kaip turėtų pasirodyti komisijos sprendimas šio klausimu, galbūt tai padės mums iš tikrųjų išvengti dvigomo apmokestinimo, e, įskaitant ir paveldėjimo sritį. Dėkuoju toliau kolegė Regneram. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė. Reglamentas dėl paveldėjimo e, yra e, tas ES teisės aktas, kuris gali tiesiogiai įtakoti mūsų e, piliečių gyvenimą. Jeigu mes bandome spręsti dvigubo apmokestinimo problemas, 9 milijonai europiečių yra susijęs su šia problema, tai yra Ir tai yra žmonės, kurie gyvena e, ne toje šalyje, kurioje jie paveldi turtą, o dabar jie gali patys e, pasirinkti, pasirinkti e, šalį, kurioje jie gyvens ir kurioje jie mirs dažnai e, tokius klausimus mes sprendžiame vadinamąją švelniają teisę, tai yra komisija teikia rekomendacijas, e, tačiau tai nepadėjo išspręsti dvigubo apmokestinimo problemos ir, ir toliau yra bandoma ieškoti įstatymuose spragų ir, e, ir, ir dabar dar yra įmanomas sąmoningas mokesčių e, vengimas. E, O dabar šiuo reglamentu e, kelias pilietybės turintis žmonės galės sąmoningai pasirinkti valstybę narę, kurioje mokės mokesčius. E, manau, kad e, nagrinėdami šią temą taip pat neturėtume pamiršti ir mokesčių vengimo problemos. Dėkoju, dabar pradedame e, spontaniškus pasisakymus. Turime vieną kalbėtoją, ponę Bazesku. Dėkuoju, pirmininkė. E, Paveldėjimo pažymėjimų problema iš dalies išspręsta e, patvirtintus 12 metų reglamentą, tačiau yra problemų e, susijusių su skirtingu apmokesnimo lygmeniu ir taip pat dvigubo apmokesnimo klausimas tai nėra naujos problemos. E, peticijų komitete jau buvo svarstoma šis klausimas. Nuo 2015 metų, kai reglamentas dėl e, Europos valdymo sertifikatų įsigalios, klausimai susiję su mokesčiais bus suderinti. Dabar mums reikia teisės akto, ne rekomendacijos, kad būtų galima atsisakyti dvigubo E, paveldėto turto apmokestinimo. Mes turime išvengti teisinio neiškumo, sukurti bendrą sistemą Europos Sąjungoje. Teisės akto patvirtinimas būtų e, dar e, didesnis laisvės saugumo teisingumo erdvės įtvirtinimas, reikštų įtvirtinimą Europos Sąjungoje. Dėkuoju dabar komisaras Borč. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad Benjaminas Franklinas 1789 metais pasakė, kad e, mir, skola ir mirtis ir mokesčiai yra du tikrai aiškus dalykai gyvenime. Norėčiau sureaguoti klausimą, kurį pateikė ponė Vikštrom. Kuri valstybė apmokestins turtą? Rekomendacija nesprendžia šio klausimo. Išskyrus klausimą susijusiu su e, tuo, su suma bendra. Sakoma, kad bendra e, mokesčio suma negali viršyti tokios, kurią galėtų nustatyti viena valstybė narė, kuri galėtų nustatyti šį mokestį. Ir tikslas yra užtikrinti tai, kad bendras mokesčio dydis paveldėjimui yra neaukštesnis negu lygmuo, kuris galiotų, jeigu tik viena valstybė narė e, turėtų teisę nustatyti tokį mokestį. Paprastai žodžiai sakant, e, visas mokestis neturėtų būti didesnis e, negu tuo atveju, jeigu tik viena valstybė narė būtų atsakinga už jo paėmimą. Pavyzdžiui, jeigu ir trys valstybės e, nustatytą mokestį komisija nenusako, kiek valstybių narių gali e, imti mokestį, bet bendra suma neturėtų viršyti mokesčio, kurį galėtų imti viena valstybė nari. Aš norėčiau padėkoti parlamento nariams už pastabas. Jūs e, kalbėjote apie dalykus, kuriuos aš taip pat minėjau. E, mokesčiai e, susijęs su labai didelėmis problemomis. E, apsilankimas laidotojų rūmuose ir mokesčių inspekcijoje tą pačią dieną tikrai nėra labai maloni patirtis. Mes turime siekti išvengti diskriminavimo ir dvigubo apmokestinimo turėtume užtikrinti vientisesnę problemą ir tai turėtų būti tikrai naudinga, realiai naudinga šimtams tūkstančių gyventojų Europos Sąjungoje. Dabar mes planuojame pasižiūrėti, kaip įgyvendindama rekomendacijas skirtingose valstybėse narėse ir aš e, komisarės Reding įgaliotas esu pasakyti, kad jeigu paaiškės, kad tos rekomendacijos nėra įgyvendinamos, galima tada būtų pereiti prie kito etapo ir pateikti teisėkuros pasiūlymą. Tai e, turėtų būti naudinga šimtams tūkstančių ES piliečių visoje Europoje. Mes tą norime užtikrinti ir e, Europos e, valstybės narės e, turėtų e, E, šiais piliečių metais siekti pagerinti e, piliečių gyvenimą, ypač šiuo labai liūdnu etapu jų gyvenime. Dėkoju komisarė. Baigėme diskusijas dėl šio darbo tvarkės klausimo. Dabar nagrinėsime paskutinį šiandieninės darbo atvarkės klausimą, tai yra komisijos pareiškimas dėl aklavėte susijusios su reglamento numeris 1049, pasviras brūkšnis 2001 peržiūra. E, norėčiau sutikti.